Dear colleagues, uh, let us. Mėly kolegos, tęskime darbą. Ir dabar turėtų būti 20-asis darbo atvarkės klausimas, pirmininko pranešimai, bet kadangi koordinatoriai priemė labai daug sprendimų dėl pavadinimų, pranešėjų ir panašiai, tai tuos sprendimus mes jums atsiūsime elektroniniu paštu. Taigi, toliau pereisime iš karto prie 21 klausimo. Tai yra studijos pristatymas, EPRS parengtos studijos pristatymas, konkrečiai ekspost vertinimo padalinio parengtas, parengta studija dėl ekspost analizės ES sistemos e, tarp valstybinių susiliejimų ir skaldimų srityje. Pristatymą, e, studiją pristatys Emanuela Trulį Atenų ekonomikos ir verslo universiteto dėstytoja. Sveiki atvykę į Teisės reikalų komiteto posėdį ir iš karto suteikiu Jums žodį. Good afternoon. Labą dieną. Kaip jau buvo pasakyta, aš pristatysiu studiją apie tarpvalstybinius įmonių susileimus ir išskaldimus. Pateiksiu ES sistemos analizę. Studijoje vertinamas nuostatų, ES teisės aktų nuostatų dėl susiliejimų ir išskaidimų, išskaldimų um, poveikis. Kalbėsime apie vidaus skaidimo direktyvas ir taip pat kalbėsime apie tarpvalstybinės tarp susiliejusias susiliejimus pasvetinės įmonių susiliejimus ir įvertinsime CBMD prieš priimant šią direktyvą dėl tarp valstybinių susiliejimų. Prieš tai toks susiliejimas buvo sudėtingas, neįmanomas arba labai brangus tam tikrose valstybėse narėse. Ši direktyva uh, harmonizavo ribotos atsakomybės įmonių susiliejimus visose, tarp visų ES valstybių narių ir tas bendras poveikis vertinamas gan pozityviai, pirmiausia dėl to, kad smarkiai išaugo tarp valstybinių įmonių susiliejimų, kai buvo įdėkta ši direktyva 170 procentų. Kalbant apie turinį, ten reikalaujama, kad visos ES ir ekonominės erdvės valstybės vykdytų įmonių susiliejimus, ribotos atsakomybės įmonių susiliejimus ir numatytų labai struktūriškai sutvarkytą sistemą su teisiniu aiškumu, kas yra būtina, kai vyksta sudėtingi sandoriai. Taigi, ši direktyva numato, kad tarp valstybiniai susiliejimai yra įmanomi, gali vykti tarp įvairių valstybių narių, stiprinant kreditorių ir mažumo, maž, mažųjų akcininkų interesus, taip pat darbuotojų interesus. Tokiu būdu palengvinamas įmonių, įmonių buveinės perkelimas ir taip pat reorganizavimo klausimai, taip pat vykstant tarp valstybiniams susiliejimams, tokiu būdu ir sumažinamos sąnaudos. Toliau vertinant šios direktyvos poveikį, reiktų akcentuoti tai, kad tarp valstybiniai susiliejimai Na, nors daug yra pozityvių aspektų, tačiau yra vis dar kliūčių, bandant po, panaudoti šimtų procentų direktyvos potencialą, yra problemų įgyvendinant direktyvos tam tikras nuostatas, apie tai buvo kalbama uh, kuomet buvo aptariamas sistemos apreptis, turint omenyje, kad tik tai ribotos atsakomybės įmonės patenka direktyvos taikymos rytį, tai yra įmonės, kurios gali susilėti pagal nacionalinius įstatymus. Taip pat akcininkų, kreditorių, maž, mažųjų akcininkų interesų ar, ar darbuotojų interesų apsauga procedūrinių yra taip pat ir praktinių kliūčių. Kliūtys dėl direktyvos apriepties yra susijusios su tuo, kad yra įtraukiamos tik tai ribotos atsakomybės įmonės ir tai šiek tiek uh, E, e, prieštarauja precedento teisėje, taip pat direktyva yra taikoma tik tai ribotos atsakomybės įmonių susiliejimui, kurios yra įsteigtos pagal bendrijos teisę, nėra taikoma toms įmonėms, kurios įsisteigė už ES ribų ar ekonominės erdvės, bet perkelė savo buveinę į ES arba ekonominę erdvę. Toliau Trečia kliūtis dėl direktyvos apriepties yra susijusi su tuo, kad pagal 4.1 straipsnį tarp valstybiniai susiliejimai yra įmanomi tik tai tokių bendrovių tipų, kurios gali susilieti pagal nacionalinius įstatymus atitinkamoje valstybėje narėje. Tai, kad valstybės narės turi galimybę neįtraukti tam tikrų įmonių galimybę susilieti, tai aišku irgi yra papildoma kliūtis tokiems įmonių susiliejimams. Toliau kalbant apie direktyvos vertinimą, reikia paminėti klausimus, kurie yra susiję ir su suinteresuotų šalių aps, apsauga, turiuomenį akcininkus, nes yra daug skirtumų valstybėse narėse dėl to, kiek, kokiam laikotarpiu numatyta apsauga, taip pat procedūros ir uh, kreditorių apsauga, taip pat kalbant ir apie mažųjų akcininkų apsaugą, yra daug skirtumų ir labai kai kurios nacionalinės taisyklės yra sudėtingos, tarkim, dėl įmonių vertinimo ir taip pat, pavyzdžiui, nu, įmonės stat, nuostatų keitimo, taip pat kompensacijų išmokos mažu, mažu, mažiesiems akcininkams. Kalbant apie darbuotojų dalyvavimą, uh, matome, kad tradicijos labai skiriasi valstybėse narėse. Bendrai direktyvoje yra numatytas atitinkamas praktikoje gyventintinas sprendimas, jis buvo pasiektas kompromiso būtų, tačiau yra tam tikrų neiškumų, kuriuos reiktų išaiškinti. Toliau kalbant apie klausimus susijusius su procedūromis ir praktinėmis kliūtėm, kliūtimis, tai kas skirtumų yra tarp valstybių narių, dokumentacija skiriasi, trūksta e, pas, paspartintų procedūrų arba tam tikrų išlygų. Pavyzdžiui, jeigu kalba eina apie filialus ir taip pat labai skiriasi apskaitos sistemos bei taisyklės susijusios su tam tikrų datų validavimu ir panašiai. Toliau, perinant prie įmonių susiskaldimų viduje. Tai čia kalba eina apie įmonių nacionalinių lygmenių susiskaldimą, ne sus, įmonės suskaldimą tarp valstybinių lygmenių. Taigi pagal šią analizę valstybės narės nėra pareigo, pareigotos suteikti leidimą tokiems suskaldimams, tik tai gali tą padaryti. Uh, tarp valstybiniai įmonių suskaldimai, tokiu atveju valstybės narės įsukūrusios mechanizmus, leidžiančius tokiems tarp valstybiniams suskaldimams. Kartais to yra įmanoma praplečiant direktyvos apriepti pagal atitinkamą procesą ir yra kitų struktūrinių galimybių, tarp, kalbant apie tarp valstybinius susiskaldimus. Kitose šalyse yra teisės aktų, kurie leidžia įmonių suskaldimus įdėkti nepriklausomai nuo direktyvos galiojimo. Tačiau kai kuriuose valstybėse narėse tokios galimybės iš vis nėra. Bendrai skirtumas yra labai didžiulis tarp valstybių narių, kalbant apie tarp valstybinius įmonių skaldimus. Taigi, taigi kalbant apie vidaus sus, įmonės suskaldimą, čia trūksta ES teisės aktų, kalbant apie tarpvalstybinius įmonių suskaldimus. Ir čia yra pagrindinė problema. Trūksta struktūrinės procedūros tokių įmonių suskaldimų atveju ir tai yra kliūtis įmonėms ES. Ir yra daug priežasčių, kodėl reiktų sukurti sistemą ES tarpvalstybinėms įmonių suskaldimams. Kalbant apie galimus e, tolesnius žingsnius, Reikia paminėti, kad Europos komisijos 15 metų pareiškime nurodoma, kad dauguma suinteresuotų asmenų pasisako už tai, kad daugiau būtų harmonizacijos, kalbant ir apie tarp valstybinius susileimus ir išskaldimus. Komisijos kodifikavimo pasiūlyme daugiausiai viename nuosekliame tekste atsispindi tos nuostatos, kurios egzistuoja e, susileimų direktyvoje ir vidaus suskaldimų direktyvoje. Uh, Tai yra kodifikavimo procesas, kur nėra numatytos naujos nuostatos, kalbant apie tai, kad lengviau būtų įmonėms užtikrinti tarp valstybinį susiskaldimą. Institucijos ir suinteresuoti asmenys pasisako už tai, kad dabartinė tarp valstybinių susileimų ir susiskaldimų sistema būtų patobulinta, bet kyla klausimas, kaip to būtų galima pasiekti. Pasiūlymai dėl kreditorių ar akcininko apsaugos daugiausia yra susijęs su trimis variantais. Visapusiškas harmonizavimas, pirmas variantas fiksuotas požiūris ir atviro pobūdžio požiūris būtų trečias variantas. Visapusiškas harmonizavimas reiškia, kad visos valstybės narės turėtų dirbti pagal bendros praktikos pagrindų, kai mažumų, maž, mažųjų akcininkų ir kreditorių apsaugos sistemos būtų visapusiškai suderintos. Fiksuoto meniu požiūris čia uh, būtų numatyti keli variantai valstybėms narėms, iš kurių jie rinktųsi arba aukštą mm, akcininkų kreditorių apsaugą arba didelį mobilumą. Ir trečias požiūris, trečia alternatyva valstybės narės galėtų rinktis iš kelių variantų ir tokiu būdu valstybės narės galėtų užtikrinti galimybę rinktis, bet viskas priklausys nuo nuo siūlomų variantų, iš kurių e, teks rinktis. Toliau kokios buvo padarytos išvados. Direktyva yra labai sėkminga priemonė, tačiau vis dar yra kliūčių, siekiant, kad ji būtų geriau įgyvendinta, tas kliūtis būtų galima įveikti peržiūrint CBMD direktyvą, išsprendžiant likusias problemas, tai yra išplėsti apriepti įtraukiant visas, visus juridinis asmenis pagal 54 ES veikimo starties straipsnį, toliau, toliau suderinti taisyklės ir kreditų, kreditorių apsaugą, dėl kreditorių apsaugos, numatant ekspost e, apsaugos sistemą, ne, nevilkinant sulėjimo, toliau derinant e, akcininkų apsaugą. Taip pat reikėtų užtikrinti deramą kompensaciją ir taip pat užtikrinti, kad tais atvejais, kai valiutos keitimo kursas nėra pakankamas, būtų užtikrintas vis dėlto kompensacijos, deramas kompensacijos lygis. Taip pat reikėtų numatyti tam tikras išimtis, atsižvelgiant į susijungimo ataskaitą, suderinti taisyklės dėl to, kada reikėtų pateikti apskaitą, su, taip pat supaprastinti tam tikrų dokumentų teikimo tvarką ir gal taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, ar nereikėtų suderinti taisyklių, kurios užtikrina darbuotojų apsaugą. Kalbėdama apie tarpvalstybinius skaidimo, įmonių skaidimo atvejus. Kaip pasakyti, kad 86 direktyva yra taikoma tik tai uh, skatimo veiklai valstybėje narėje. Ir tai kelias valstybės narės sukūrė atitinkamas nuostatas, o tarp valstybiniai skaidimai vyksta pagal kitas tarptautinės nuostatas, kurios dažnai yra sudėtingos. Ir mes manome, kad ši direktyva yra gera, dėjimo ir struktūrizavimo priemonė ir taip pat reikėtų uh, panagrinėti ir e, Teisingumo teismo pateik, išnagrinėtus e, atvejus. Taip pat e, reikėtų pasakyti, kad valstybės Europos parlamento nariai turėtų susidomėti galimybę pagerinti įmonių judumo klausimą ir taip pat pagalvoti tai, ar nereikėtų atnaujinti. Ta, tarp valstybiniam valstybiniams įmonių skaidimo mo atvejams taikomas taisyklės. Dėkuoju, dabar skirsime laiko užduoti klausimus, komentuoti žodis parlamento nariams. Mrs. Nibler. Pane Nibler. Dėkoju, pirmininkė. Labai noriu padėkoti pranešėjai už padarytą pranešimą ir norėčiau pripažinti, kad jūsų pranešimas pakankamai techniškai, bet e, norėčiau suprasti, kiek tų susijungimų arba skaidimų ES vyksta per metus. Ar jums pavyko identifikuoti, kokios yra kliūtis, pavyzdžiui, skaidyti įmonę, gal gali pateikti kokių konkrečių pavyzdžių, kuomet įmonės jungiasi arba skaidusi, kaip viskas atrodo praktikoje, kokios tos kliūtis, sunkumai, su kuriais susidurima. Mums patiems būtų geriau suprasti, kokia yra ta praktika, ypač kai mes rengiame teisės aktus. Pateikite pavyzdžių, kur slypi problemos, tai mums padės geriau suvokti padėtį. Ačiū. Žodžiu, daugiau niekas nepaprašė, todėl iš karto kreipiuosi į ponę Trulį ir prašysiu atsakyti į šitą klausimą. Aš norėčiau paklausti, ar jūs norite sužinoti, kokia buvo padėtis prieš CBMD ar dabar. Dabar gerai. Taip, mūsų pranešime yra šiek tiek informacijos, yra nemažai skirtingų pavyzdžių, yra atliktas tyrimas, yra įvairių pavyzdžių iliustruojančių tas kliūtis. Pavyzdžiui, dėl apriepties, tai čia mes darome nuorodas į tuos susijungimus, kurie yra neįmanomi. Bet galim paminėti ir tuos atvejus, kurie nėra įtraukti į CBMD apriepti. Taip pat yra patikta pavyzdžių dėl darbuotojų dalyvavimo Dėl tų konkrečių e, jūsų užduotų pavyzdžių, tai neturiu labai daug informacijos, nu bent 45 bylą, kuri e, yra apie Vokietijos ir Rumunijos įmonių susijungimą. Vokietijos įmonė yra įsikūrusi įmonėje pagal atitinkamą teisę, tuo tarpu Rumunijoje įsikūrimo data, įmonės įsikūrimo data yra tokia pati kaip ir veiklos pradžios data. Taigi jeigu įmonė susijungia, buhalterinių požiūrių sunku tai suderinti. Jeigu Rumunija, Rumunijos kompanija jungtųsi su Vokietijos įmonė, tuomet e, problema būtų lygiai tokia pati, kaip ir Vokietijos įmonė jungiantis Rumunijos įmonę. Tai žinoma, viskas priklauso nuo jūsų, nuo to, ko jūs norėtumėte sužinoti konkrečiau, bet aš turiu daugiau informacijos ir galiu ją jums pateikti. Dėkuoju. Daugiau niekas nepaprašė žodžių. Dar kartą noriu padėkoti dėstytojai Trūlį. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas, jis yra labai panašus su jau nagrinėtu, tai yra pranešimo projekto nagrinėjimas dėl tarp valstybinio įmonių susijungimo ir skaidimo. O žodį suteikime Enriko Gasbar, kuris yra pranešėjas. Dėkoju pirmininkė, noriu padėkoti dėstytojai Trūlį už atliktą tyrimą, su kuriuo dar susipažinsiu atidžiau, bet jau dabar atrodo, kad e, yra atliktas, atlikta puikia analizė. Ji beje atspindėta ir mano pranešime, pranešimo projekte. Kaip dabar galiojanti direktyva veikia, kokį jinai daro poveikį ir tas poveikis yra teigiamas nes padėjo daugeliu tarp valstybinių įmonių e, optimizuoti veiklą ir net prisidėjo prie tam tikros e, pozityvios dinamikos. Teisingumo teismas yra paskelbęs nemažai sprendimų šioje srityje. Mm, Išriškėjo studijo taip pat ir tie sunkumai, problemos e, susijungti įmonėms, bet akivaizdu, kad trūksta sektorinės direktyvos įmonėms, reglamentu, kuri reglamentuotų įmonių skaidimą. Si. Todėl panašu, kad e, reikėtų parengti pranešimą, kuriam būtų pritarta dar iki šios vasaros ir tuomet mes Europos komisijai galėtume pateikti savo poziciją, kuri jau šiuo metu rengia teisės aktą Tokiu būdu tuos pakeitimus mes e, galėtume pagaliau ir pateikti praėjus dešimčiai metų po įvairių eksperimentų, po daugelio pokyčių, po e, įmonių struktūrų pasikeitimų ir darbo santykių pasikeitimų. Tai štai toks būtų siūlymas. Ta siūlyma pristatau šiandieną ir jums, visiems kolegoms ir e, prie jo prisidėjote ir dar prisidėsite ir jūs jį patvirtindami. Tai čia noriu atkreipti dėmesį į du dalykus. Tai yra jungimosi, įmonių jungimosi direktyvos peržiūrėjimas, taip pat e, procedūrinių standartų peržiūrėjimas, taip pat e, smulkiųjų akcininkų teisų apsauga ir pagaliau sektorinių mm, nuostatų peržiūrėjimas, e, tarp valstybinių įmonių susijungimas, darbuotojų apsauga, formuluotume naujus standartus, gerintume dabartinių nuostatų galiojimą, e, Taip pat e, iš to išriškėja, kad tokie prioritetai yra būtini. Įtrauktume akcininkų susirinkimų svarbą, gerintume mažųjų akcininkų teises. Įmonių teisės skaidytis arba jungtis. Ir be jokios abejonės e, siektume apsaugoti darbuotojų teisės esant sudėtingoms situacijoms. Taigi direktyvos įtraukimas į dabar galiojančius teisės aktus reikštų, kad e, užkirtamas kelias tam tikroms įmonėms piknaudžiauti direktyvą kuomet e, iš vienos valstybės e, įmonės e, būstinė perkeliama į kitą valstybę dėl mokestinių sumetimų. Kitas dalykas tai yra siekis, kad komisijos reforma apibrėžtų tai, ko trūko dabar galiojančioje direktyvoje, kuri buvo patirta 2005 metais kad e, būtų įmanoma numatyti specifines e, taisyklės, normas dėl tarptautinių įmosių jungimosi ir skaidimosi, dėl mažų e, akcininkų apsaugos, dėl darbuotojų apsaugos ir dėl, dėl procedūrinių teisių nustatymo. Tokių įmonių mm, jungimosi ir skaidimosi taisyklės turi atspindėti dabartinę rinkos padėtį komisija pradėjo viešuosius, e, viešasias konsultacijas nuo 15 metų ir juose dalyvavo tiek e, įmonės, tiek visuomenės atstovai. Todėl jums leidus, kolegos, siekiant, kad e, iki vasaros mes patvirtintume tik šį tekstą, siūlyčiau štai ką. Pakeitimus pateiksime iki vasario 17 dienos. Toliau e, diskusijas dėl kompromisu iki kovo pabaigos ir galiausiai plenarnėje balsuotume iki vasaros. Labai dėkoju gerbiami nariai. Ar jūs norėtumėte užduoti kokiu nors klausimu, komentu? pakomentuoti, ką nors ponas Radievas. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал. Dėkuoju, pirmininkė. Mėly kolegos. Dėkuoju ponui Gasbarą už atliktą pranešimą. Įmonių teisės apsauga bendroje rinkoje yra svarbus dalykas. Tai yra svarbu Europos įmonėms. Pastarojų metų pastebime, kad vis dažniau įmonės jungiasi po direktyvos įsigaliojimo. Tarptautinės įmonių jungimosi praktikos turėtų būti iš naujo išnagrinėtos, turėtume parengti bendrus standartus atsižvelgdami į naujas skaitinės rinkos praktikas. Mes neturėtume apsiriboti vien tik tai tarptautiniais, tarpvalstybiniais įmonių jungimaisis. Turime apriepti taip pat ir tarpvalstybinių skaidimo atvejus, taip pat e, įmonės būstin, būstinės perkelimą į kitas valstybės. Turime suvienodinti tokius e, tarpvalstybinius veiksmus, įmonių veiklą, Ir e, antra vertus, tas suvienodimas turėtų būti bent jau minimalus. Suprantu, kad e, neįmanoma išvengti darbuotojų apsaugos klausimų. Tačiau suprantat, kad e, šioje srityje valstybės turi savo ypatumų ir vykdo savarankišką politiką, laikausi nuomonės, kad mūsų diskusijose šis klausimas neturėtų būti centrinis. Tuo klausimu mes galėtume diskutuoti tiesiog nagrinėdami darbuotojų apsaugos ES problemas. Atrodo, kad niekas daugiau žodžio nepaprašė, kreipiuosi į komisiją. Ar jūs norėtumėt ką nors pakomentuoti? Ačiū, pirmininkė kadangi mes dabar ruošiame mūsų darbo programą, tai kol kas susilaikysime nuo tolimesnių komentarų. Kągi, ačiū. Ar pranešėjas norėtų tarti baigiamąjį žodelį? Aš tik norėjau padėkoti kolegai Radu. Turiu pražinti, kad darbuotojų apsaugos uh, dalis yra, žinoma, ne tik šio sektoriaus problema. Ir tiek komitetas, tiek parlamentas yra nekarta priminęs, koks svarbus šis klausimas. Daunokit, pirmininkė, aš dar norėjau sužinoti, ar komiteto nariai pritarė mano pasiūlytum darbų grafikui. Nematau, kad kas nors prieštarautų. Nemanau, kad ir sekretoriatas prieštarauja, taigi panašu, kad mes pritarėme jūsų siūlymui. Kągi baigime nagrinėti šį darbo atvarkės punktą ir periname prie 24 darbo atvarkės punkto. Tarp institucinio susitarimo dėl geresnės teisėkuros aiškinimas ir įgyvendinimas. Aš pats esu pranešėjas, todėl norėčiau jūs informuoti, kad 17 metų sausio 26 dieną darbo grupė buvo susirinkusi į šeštąjį posėdį, pagrindinis darbo tvarkės punktas, apsikeisti nuomonėmis su Markusu Winkleriu, kuris atsakingas už parlamento, nuo parlamento už to tarp institutinio sustarimo dėl grėsmės teisėjų kuros įgyvendinimo. O taip pat keitėmės nuomonėmis su įvairių komitetų patirtimi, kaip jiems sekasi koordinuoti e, teisėjų kuros procesą to tarp institucinio susitarimo rėmose. Taigi mes išklausime pono Winklerio, kuris e, pripažino, kad e, nepaisant to, kad yra tarp institucinis susitarimas, Europos parlamentas dar turi neišspręstų e, problemų. Tai yra neaiškus, neaiškita koskiria tarp įgyvendimo ir ir deleguotojų teisės aktų ir mes pasisakėme už didesnį skaidrumą. Jis taip pat pabrėžia, kad vienas iš svarbiausių dalykų yra rasti pusiausvyrą tarp skaidrumo, didesnio skaidrumo poreikio ir to teisėkuros proceso sklandumo. Jisai pasiūlė tam tikrų iniciatyvų Pirmininkas e, taip pat atsakė į ombudsmeno reikalavimą dėl e, trilogų skaidrumo ir e, tam pritarė trys institucijos. Tam tuo tikslu yra numatyta ir žiniasklaidos pranešimas žiniasklaidai ir e, bus pranešta, kaip yra įgyvendinamas 44-asis tarp institucinio susitarimo straipsnis, kaip yra skleidžiama informacija apie e, trilogus, kaip įgyvendinama 69C taisyklė, kaip yra nustatomi atskirties kriterijai ir taip pat kaip yra informuojama apie kiekvieno trilogo rezultatus ir poveikio, e, apie jų poveikį ir skaidrumo reikalavimus. Pone Ford, Imko komiteto pirmininkė ir Gualtieri, Ekon komiteto pirmininkas pasidalino savo patirtimis dėl skaidrumo teisėkuros procese. Ir tai buvo pabrėžta, kad komitetai laikosi jau aukštų skaidrumo standartų, siekdami taip pat kuo didesnio skaidrumo ir kitose institucijose. Netgi buvo pateikti konkretūs pasiūlymai. Negana to, Ponas Gualterija paminėjo, kad e, jo komitete yra nusistovėjusios praktikos, kaip yra taikomos e, darbo tvarkos taisyklės. Jis kalbėjo apie tai, kad stengiamasi koordinuoti savo komiteto darbą su tarybos darbo atvarkė ir apgailestavo, kad teisėkuros institucijos veikia nevienodai, ne, pabrėždamas, kad parlamentas dirba skaidriau už tarybą. Tokia yra mano informacija. Šiaip tai turėčiau žodį suteikti poniai Gautolai. Bet panašu, kad jos nėra posėdžių salėje. Todėl kreipiuosi į parlamento narius. Gal jūs norite ką nors komentuoti? Panašu, kad niekas žodžio nepaprašė, tai kągi. Baigsime ir šio punkto nagrinėjimą. Thank you. we can make a break and we'll try and... We have a uh, problem because for the joint... 25 ir 26 darbuotvarkės punktus turėtų pristatyti pranešėjas Andersonas, o 28 punktą turėtų pristatyti Le Breton ir ne vieno iš jų nėra. tikriausiai bus skelbiama priverstinė pertraukėlė, kad e, pagaliau ateitų mūsų kolegos į posėdžių salę. Penkios minutės. Okay. Na kągi, ponas Andersonas jau atvyko, taigi mes galime pereiti prie kartų nagrinėjimų klausimų. Tai yra prie 25 ir 26 darbo tvarkės punktų. Prašau, ponė Andersonai, žodis jums. Ačiū. Europos rantas buvo paragintas e, kuo skubiau ratifikuoti Marakešo sutartį, kuo skubiau. Ir dabar mes e, turime teisės dokumentų paketą, kuri, kuri yra, kuris yra skirtas tam, kad galima būtų kuo geriau ir kuo skubiau gyveninti Markešų sutarties nuostatas. Būtent tą mes turime padaryti, dirbdami čia Europos parlamente ir būtent to aš ir siekiu, rengdamas e, šios dokumentus. Marake, dėl Marakešo sutarties buvo. Uh, deramasi su pačio aukščiausio lygio intelektinės nusavybės organizacijomis pasaulyje ir komisija tikrai gerai padirbėjo įgyvendinama šios visus dokumentus. Ir mes neturėtume dėlsti. Mes kalbame apie labai nedidelį autorinėms teisėms taikomas išimtis, kurios yra skirtos žmonėms, kurie, kurie turi tam tikrą negalę ir kurie leistų žmonėms skaityti knygas. Aš kalbu apie žmonės, kurie turi skaitimo negalę. Tai yra susijęs su kultūra, švietimu ir socialinė įtrauktimi. Ir mes negalime nepritarti šiems tikslams. Džiaugiuosi, kad aš galiu prisidėti prie Marakešų sarties klubų greitesnio įgyvendinimo savo frakcijoje ir parlamente ir esu pasiruošęs bendradarbiauti su kitomis, da, su kitomis frakcijomis ir kitais komitetais. Ir džiaugiuosi, kad a, Inta, Inta užimtumo kultūros ir peticijų komitetai pateiks savo nuomonės. Visi komitetai supranta, kad reikia dirbti kuo skubiau ir aš pas esu pasirengęs taip pat dirbti kuo skubiau. Dabar kalbėdamas apie dokumentų tvark, tvarkaraštį, galiu pasakyti, kad balsuoti buvo numatyta šiandien. Tačiau mes nusprendėme atidėti balsavimo laiką ir balsuosime todėl vasario mėnesį. Toks sprendimas priimtas tam, kad kultūros komitetas galėtų parengti savo nuomonę. Tuo metu peticijų ir užimtumo komitetai jau patvirtino savo nuomonės. Ir dar kartą aš noriu pasakyti, kad tai yra nepaprastai svarbus teisės aktas, kurį reikia gyvendinti kuo skubiau. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime vis dėlto uh, laikytis pasiektų susitarimo ir balsuoti jau vasario mėnesį, nes dauguma žmonių yra pasiruošę tam. Pateikta maždaug šimtas e, pakeitimų čia, Teisės reikalų komitete. Aš perskaičiu visus pakeitimus ir galiu pasakyti, kad man atrodo, kad mes turėtume sugebėti susitarti dėl plačios apimties kompromiso. Dėkuoju. Uh, thank you, thank you. Labai dėkuoju. Ar kas nors iš komiteto norių norėtų ką nors pasakyti? Ponas Nagresku, prašau. Uh, briefly, uh... Labai trumpai. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už uh, bendradarbiavimą rengiant uh, šios dokumentus. Aš manau, kad šios dokumentus reikėtų patvirtinti kuo skubiau, reikia taip pat laikytis jame nu-, numatytos takymo. Uh, srities. Ši išimtis yra labai reikalinga akliems ir regos negalę turintiems žmonėms. Aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti ir aš tikiuosi, kad taryba taip pat įsiklausys į Europos parlamento ir komisijos nuomonę šiuo klausimu. Uh, thank you. Labai dėkoju. Panašu, kad daugiau niekas neprašo žodžio. Aš nebejoju, kad visi posėdėje dalyvaujantis pritarė tam, kas sakė ponas Negesku. Gal komisija norėtų ką nors pasakyti? Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Jau vakar mes turėjome progą išsakyti savo nuomonę, savo poziciją dėl šio dokumento. Taigi iš esmės galiu tik pakartoti, kad mes džiaugiamės Europos parlamento pasirinktų požiūrių. Ir džiaugiamės, kad jūs esate pasiruošę konstruktyviai su mumis bendradarbiauti tam, kad kuo skubiau ir kuo sklandžiau būtų patvirtinti šie teisė, kurios pasiūlymai. Ir iš esmės galiu Jums pasakyti, kad mes manome, kad ir taryba taip pat supranta, kad mums reikia pasiekti gerą rezultatą per protingai, protingą laiką. Taigi mes esame patenkinti pranešėjo darbu ir nekantriai lauksime tolesnių veiksmų dirbant su šiuo dokumentu. Dėkoju. Pirmininkaujanti šalis, ko gero, pasižymėjo, kad mūsų, mūsų komitetas mano, kad šie du dokumentai yra nepaprastai svarbus. Ar jūs norėtumėt ką nors pasakyti? Ne? Gerai. Tuomet. Mes arba galėtume pradėti diskusiją Arba įvertinė tai, kad ne, nėra norinčių pasisakyti, galėtume baigti nagrinėti šios du klausimus. Mūsų darbo tarkė liko dar vienas klausimas. Ponas Liubreton yra pakeliui, jis atvyks po penkių minučių. Taigi aš siūlyčiau jo palaukti, nes nebejoju, kad jis pasakys mums gražią kalbą, Moliero kalbą. Thank you. Dear colleagues, we may continue. Gerbimi kolegos, mes galime tęsti darbą. Galime pereiti prie 28 darbo tvarkės punktų, tai yra prie apsaugos nuo importo dembingo gali ir subsidijuoto importo iš ES narėms nepriklausančių valstybių. Ir žodis sutikimas pranešėjai ponui Lebretu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir uh, Šiuo tekstu mes reaguojame į komisijos pasiūlymą, kurį nori peržiūrėti antidempingo reglamentą numeris 216-1036 e, ir antisubsidijų reglamentą numeris 216-1037. Ir taip pat siūloma yra atsižvelgti į. Uh, tai, kad būtina pakeisti Kinijos stojimo EPP protokolo 15 skyrių, kuris, e, kaip teigia Kinija, sutikė jai galimybę gauti rinkų ekonomikos statusą. Aš norėčiau pasakyti, kad mes lyginame Kinijos e, importuojamų prekių kainas su tų pačių prekių e, importuojamų kitas šalis, pavyzdžiui, Brazilija kainomis. Ir atlikę tokį vertinimą, Atlikus tokį vertimą galima nustatyti, nustatyti iš pažeidžiamus e, muitus. Ir e, komisija numato naują sistemą, kuri numato atlikti tyrimus pagal atskirus sektorius, atsižvelgiant į nu, e, kainas Kinijoje, tam, kad galima, vidaus rinkoje, tam, kad galima būtų įvertinti uh, ar e, tinkam, sistema tinkamai funkcionuoja, ar, ar reikia vesti muitus. Ir tais atvejais, kai e, gali kilti rimtų rinkos iškraipimų, galima taikyti muitus. Tai yra da, sistema, kuri kelia nerimą mūsų įmonėms dėl to, kad da, e, dempingo faktą turi įrodyti europiečiai, o mums atrodytų, kad tą turėtų daryti Kinija. Kinija turėtų įrodyti, kad ji nevykdo dempingo. Uh, Būtent todėl ši sistema neužtikrins deramos ES rinkos apsaugos ir todėl aš norėčiau paraginti Teisės reikalų komiteto narius atmesti komisijos teikiamą pasiūlymą. Labai dėkoju, ponas Būda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Chiar eram curios. Pone pirmininkė, aš atidžiai klausiausi mūsų pranešėjo nuomonės, jis paaiškino, kodėl reikėtų atmesti šį pasiūlymą ir aš manau, kad e, mes dabartinėmis sąlygomis turėtume pasistengti kuo labiau apsaugoti ES rinką. Ir žinome, kad JAF jau ėmėsi tam tikrų apsaugos priemonių ir aš manau, kad ES turėtų kuo skubiau imtis taip pat e, atitinkamų veiksmų. Mes žinome, kad importas yra nepaprastai svarbus. Ir į ES importuojamos prekes gali sukelti grėsmę, ypač mūsų užimtumo situacijai, mūsų turimoms darbo vietoms. Aš manyčiau, kad reikėtų pritarti komisijos pasiūlymui, todėl kad man atrodo, kad komisijos siūlymos mechanizmas leistų mums subalansuotai ir veiksmingai saugoti ES interesus. Interesus, kuriuos turime apsaugoti da, nuo dempingo, e, kurį gali vykdyti ne ES valstybė narė. Mes turėtume neprarasti budrumo, tačiau vis tiek turėtume surasti veiksmingą e, sistemą, kitaip tai gali mums visiems pakengti. Ačiū. Ar būtų dar pastabų? Nematau. Paprastai kviečiu komisiją pasisakyti, bet šį kartą nieko nėra. So may I only. Uh... Tai tuomet norėčiau, kad įsidėmėtumėte, jog terminas pakeitimams pateikti yra vasario 6 diena, pirmadienis 6 po pietų. Nematau, kad kas nors prieštarautų tokiam terminui. Taigi, Nebent pranešėjas dar ką nors norėtų pasakyti, sureaguoti tai, ką sakė ponas Būda. Jeigu ne, tai tada baigiam svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Ačiū. Norėčiau padėkoti ponui Būdai už tai, kad jisai pasisakė, sakė savo nuomonę. Aš norėjau pasakyti, kad reikia apsaugoti ES ekonomiką nuo galimo dempingo iš išorės. Bet panašu, kad mes nevienodai vertiname situaciją ir nevienodai vertiname galimus sprendimus. Aš siūlau atmesti komisijos pasiūlymą ne dėl to, kad tai yra pats savaime blogas pasiūlymas, bet aš manau, kad jis nepakankamas ir reikia kur kas labiau apsaugančių priemonių. Tokia mano mintis. Tiesiog mes skirtingai vertiname šią situaciją, mūsų to supratimo laipsnis skiriasi. Ponas Būda. Pirmininkė, aš norėčiau pasinaudoti galimybę, nes žinau, kad turime nemažai laiko dar, tai pasakysiu, kad pateiktas komisijos pasiūlymas, kuris galbūt nėra pakankamai toli siekiantis, tačiau siūlymas atmesti šį pakeitimą nėra tinkamas, galbūt reikia jį pakeisti, pakoreguoti tam, kad tas pasiūlymas galėtų pas, leisti pasiekti užsibrieštų tikslų, apsaugoti ES e, ekonominius interesus. Jeigu atmesime tą komisijos pasiūlymą, tada užtruks visas procesas, jis sugrįš komisijai ir vėl tiesiog užmerkėme akis ir nereaguojame tai, kas vyksta pasaulyje. Reikia reaguoti ir kuo galima greičiau. Taigi aš manau, kad mes turime pakoreguoti tą pasiūlymą, bet jo netmesti. Eh bien, dans ce cas-là. Na, šiuo atveju aš laukiu jūsų pakeitimų su dideliu susidomėjimu. Ačiū. Baigėme svarstyti šitą Afrikės klausimą. Vienintelis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra tas. Štai koks. Paskutinis tarp atvarkės klausimas yra informacija apie kitą posėdį, kuris įvyks antradienį vasario 28 Briuselyje nuo 3 po pietų iki pusės septintos vakaro. Labai Jums ačiū už tai, kad dalyvavote šiandienos posėdėje.